ir Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacijos pasirašytas bendrasis sutarimas dėl susižeidimo šitais instrumentais prevencijos ligoninėse ir sveikatos priežiūros sektorėje. Elizlin pranešėja. Ačiū, ką tik atbėgau laiptais. Yra, yra milijonas